Witam Państwa. Pirmininkas. Pradedame posėdį. Labadiena. Pone Hercog. Good morning to everyone. Uh, yesterday we had a discussion on the budget. Iš tiesų mes, turėjome, mes diskutavome dėl biudžeto ir per šitą diskusiją paaiškėjo, kad įtrė komiteto pranešimas uh, dar nepateko pas mūsų tarnybas. Mes patikrinome šį klausimą. E, pranešimas yra parengtas, iš tikrųjų išsiųstas buvo tinkamai, galbūt kažkokia klaida įvyko pačios procedūros siuntimo metu. Bet kokiu atveju mes turime surasti atsakingus žmonės ir išsiaiškinti, kas atsitiko. Yra labai e, svarbu, kad šitas pranešimas, kuris yra trialogo apskritai pagrindas diskusijų, jisai patektų pas mus. Ir norėtume, kad būtų užtikrinta, kad e, mūsų pranešimas yra išsiustas tarybai. Todėl aš pasijėmiau E, šitą dokumentą su savimi ir e, e, pateikiau tarybą ir aš norėčiau užtikrinti, kad įtrė komiteto pranešimas patektų pas jūs. Ačiū Jums, jeigu kas gali padėti. Dėkuoju. Dabar padarysime tai, ką jūs norite, kad padarytumėme. Kaip matote, mūsų šiandienio posėdžio pradžia yra fantastiška. E, jest wspólna debata dotycząca szczytu G20. Pirm, pirmiausia bus prioritetinės diskusijos G20 aukščiausio lygio susitikimas. Jis vyks 11-12 lapkričio. Taip pat yra numatyta komisijos pareiškimas dėl Europos vadovų tarybos susitikimus spalio 28-29 dieną. Toliau